Bene colleghi, diamo inizio alla commissione. Benvenuti a tutti. Sveiki, susirinkę. Tvirtinkime posėdžio darbo tvarkę, bet prieš tai noriu atsiprašyti, kad šiek tiek užtrunkame. E, kaltinkite koordinatorius dėl to. Taigi darbo tarkės tvirtinimas. Kolegos, tikėjomės, kad ponas Saimnas Koveniai šiandien pas mus atvyks ir pristatys Airijos pirmininkavimo rezultatus, bet mus informavo, kad jis turi įsipareigojimų Airijoje šiandien ir rytoj ir todėl paprašė manęs perduoti jums savo atsiprašymus už tai, kad negali dalyvauti mūsų posėdėje. Bet jis tikisi, kad galės pasikeisti nuomonėmis su mumis rugsėjo mėnesį. Tad jeigu nebūtų prieštaraujančių, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Turiu taip pat priminti jums, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu. E, vertimas yra visomis mūsų komiteto kalbomis. Toliau ketvirtasis darbo tokias punktas mūsų gegužės 29-30 dienos posėdžio protokolo tvirtinamas. Laikysime, kad tvirtiname šį protokolą. Penktasis. Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo Europos bendrijoje sukūrimas. mūsų pranešėjas, ponas Giancarlo Scotta. Turime balsuoti dėl e, konsoliduoto šio reglamento teksto. Noriu Jums priminti, kad eina kalba apie dosiją susijusią su suderinimu, harmonizacija, e, 31 gegužės komitete dėl pačio pranešimo jau balsavome, buvo pritarta septyniems pakeitimams, tame tarpe ir dėl dėrybų pradžios po pirmojo svarstymo. Taip pat turiu Jūs informuoti, kad jau įvyko pirminis trialogas, keletas techninių posėdžių ir jie vyko pradedant sausio 24 9 balandžio ir kitomis datomis. Tad e, tai, dėl ko mes šiandien balsuosime, buvo jau tų dėrybų metu sutarta. Nebent ponas Skota norėtų ką nors pasakyti, galėtume pradėti balsuoti. E, pone pirmininkė, e, aš labai atsiprašau, bet balsavimo kortelė palikau balsavimo įrangoje Strasbūre. Gal galėtumėte leisti man balsuoti be jos, arba galbūt leistumėt man ten nuvažiuoti ir atsivežti, bet tada aš vargu ar besuspėčiau iki posėdžio pabaigos. Pirmininkas, dar kolegė taip pat prašė žodžio ir ji turi panašią problemą. Bene, allora voto aperto, si va per voto elettronico. Taigi, balsuokime, balsuojame elektroniškai, noriu. Priminsiu, kad du kolegos e, neturi balsavimo kortelių, vadinasi, jiems bus leista balsuoti pakeliant rankas. Ar visi balsavote, kolegos? Ponas Anjo, ar jūs e, už ar prieš susilaikote? Yra čia prieš. Balsuoti baigiame. Dar vienas. Sutrikimas, balsuojate prieš. Ponas Elnius susilaiko. Taigi, pritarta 20 už, 8 prieš ir 2 susilaikė. Sveikiname poną Skota. Ponas Trabela, nori žodžio, prašau. Na, aš tik tai norėčiau pasakyti, kad uh, visada galima pasimti antrąją kortelę, kuri čia jūsų laukia Briuselėje, nes paprastai yra dvi balsam kortelės, viena Strasburgui, kita Strasbūrui, kita Briuseliui. Dėkoju, sako pirmininkas, pereikime prie, še, prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Eina kalba apie parlamento ir tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma priekybos tvarka taikoma tam tikros prekiams gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus. Čia aš pats jį rengiau ir kolegos labai prašau jūsų dėmesio. Taigi, pats buvau pranešėjas ir greta devinių pakeitimų kuriuos aš pats pateikiau, kolegos dar šešis papildomus pateikė, taip pat Inte komitete buvo parengta nuomonė dėl šio pranešėjo, ją rengė kolega Des. Ir toje nuomonėje yra 12 pakeitimų. Tad e, dabar kolegos Aš norėčiau atsiimti pirmąjį ir septintąjį savo pakeitimus dėl 43 straipsnio trečios dalies, e, kai kalbėjome apie bendrai rinkos organizavimą, šitoj srity buvo pasiekta pažanga ir kadangi pažanga pasiekta, aš savo pakeitimus atsijimu. Esu gavęs taip pat, kad e, gavęs prašymą e, jį pateikė ponas Ajuso. E, jisai sako, kad dėl aštuntojo interkomiteto e, pakeitimo reikėtų balsuoti dalimis. Ponas Deso atrodo nenorėtų nieko pasakyti, vadinasi, galime iš karto perti prie balsavimo. Ir čia turime vėl atsižvelgti, kad ponas Agnių neturi kortelės. Taigi, e, šį kartą balsuokime pakeldami rankas, kas už. Dėl inta trečio pakeitimo. Kas prieš? Kas prieš? Ir kas susilaikė? Pritarta. Dabar inta ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Inta penktas, kas už, prieš, susilaiko. Atrodo pritarta. Dabar dvyliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Inta šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas susilaiko, atrodo, kad pritarta. Jei norite, galime pasitikrinti. Balsuosime elektroniškai dėl INTA 6 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ponas Agnių už. Balsavimą baigiame. Sì, sì, no, è passato. È passato, era... Pritarta. Priskaičiavus pono Agnių balsą, pritarta. Dabar balsuosime dėl trečiojo pranešėjo pakeitimo. Kas už? Prašom pakelt rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Tryliktas pakeitimas, kas už. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas pakeitimas, ajuso. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta šį kartą. Inta septintasis, kas už? Norite ankstesnį pasitikrinti tvarką. Vadinasi, elektroniškai balsuosime dėl 13, 14 e, pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ir prašom turėti galvoj, kad ponas Egnių balsuoja už. O ponė Iračė prieš. Marijon. E, matyt, perkaitau saulėje ir neteisingai pabalsavau. Norėčiau draugę su savo frakcija vis tik balsuoti už dar tikiuosi nėra per vėlų. Colleghi, eh, rifacciamo il voto per cortesia. Kolegas, manau, kad reikėtų dar kartą balsuoti, vadinasi, dėl 14 pakeitimo, pana Jūsų pakeitimo, balsuojame elektroniškai. Taip pat reikia įskaičiuoti ir du balsus, vieną už, vieną prieš. Rezultatas 15 už 15 prieš atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Inta aštuntas. Dvi dalis. Už pirmąją už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko taip pat pritarta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Ir čia yra dar žodinis pakeitimas kur vietoj penkių metų, septynių metų laikotarpis minimas. Taigi, devintas pakeitimas, siūloma jame padaryti pakeitimą, kad atitiktų BRO nuostatą ir ten numatomas septynių, ne penkių metų laikotarpis. Ar sutinkate? Tvarka, vadinasi, balsuokime, kas už prieš. Susilaiko pritarta. Dabar dešimtasis inta pakeitimas, kas už inta dešimt. Inta dešimt, kas už, kas prieš, pritarta. Inta vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Inta 12, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pereikime prie konstatuojamosios dalies. Dabar dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaiko prit... atmesta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Inta pirmasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Inta 2, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl teisėkuros pasiūlymos pakeitimais. Kas už? Ne, reikia balsuoti elektroniškai. Reikia balsuoti elektroniškai, sako pirmininkas ir atsiminti ponas Agnių ir ponė Iračiai. Balsuoti baigiame. Ponas Agnius susilaiko. Pritarta. 32 už. Dabar dėl tiesiekros rezoliucijos projekto balsuokime vėl elektroniškai. Vasavimas baigtas. Taip pat pritarta. Labai dėkoju. Liko dar vienas balsavimas dėl e, sprendimo pradėti dėrybas su taryba dėl pirmo svarstymo sustarimo. Kas už? Tai yra, balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Vienas susilaikė didelę daugumą, 30 balsų daugumą pritarta. Dėkoju. Taigi, balsavimus baigėme. Dunque, colleghi, andiamo adesso al punto 7 all'ordine del giorno. Kolegos, pareikime prie septintojo punkto. Atkreipkite dėmesį. O, nes tegu jūsų nesupainioja oficialus pavadinimas, nes dosie, kurį mes dabar aptarinėsime, susijęs su tam tikrais tranzitinio periodo, tam tikromis taisyklėmis ir jos liečia bendrąją reformą. Na, ponas Albertas yra pranešėjas ir bet prieš jam pradedant kalbėti norėčiau jų priminti, kad daugiausia jo pranešimas bus susijęs su įvairiais teisiniais aspektais, o tie teisiniai aspektai susiję, žinoma, su žemės ūkio e, reforma, bendra žemės ūkio reforma, kurie vis dar yra, kaip mes vadiname, užsienėse skliaustuose dosie. Taigi norėčiau suteikti Albertui žodį, jis gali pateikti savo pranešimą. Prašom, Albertai. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Kaip jūs tik minėjote, panas pirmininkė, aš norėjau koordinatorių susitikime e, jau pasakyti, kad e, na, dėl tų, dėl ko mes dėlėjome su taryba, iš tikrųjų dar e, nėra baigtas reikalas. Kaip jau pirmininkas sakė, kad tai yra dar taip vadinamuose lauštiniuose skliaustuose. Na, o pranešimas yra tiesiog techninis, e, labiau detalus, todėl kad susijęs su įvairiais reglamentais ir su kitomis taisyklėmis. Reikia užtikrinti, kad šitos laikinojo laikotarpio nuostatos ar taisyklės būtų jau nustatytos ir reikia pakeitimų, o ir kuo galima greičiau. Būčiau dėkingas, jeigu uh, kolegos susisiektų su savo vyriausybėmis ir kad visą tai, apie ką mes kalbame, būtų kuo greičiau gyvendinama. Taigi, kad galėčiau savo pranešime, savo ataskaitoje visą tai perduoti. Žinoma, reikia stengtis užtikrinti gana sklandų perėjimą prie naujausios programos. Na ir tų tikslų, kurie numatyti ateinantiems metams tam tikrais atvejais mes praplečiame senąją programą metams, kitais atvejais tiesiog sudarome naujas programas, na, galvodami, kad na, bus pritarta, nes jeigu nebus pritarta, tai sulauksime problemų. Na, vėlgi kalbam apie tai, kad naujos programos būtų dar senais pinigais įgyvendinamos, nes bijau, kad pinigų nebus daugiau. Na tai, ką mes ketiname priimti, aš norėčiau gauti iš jūsų tam tikros informacijos, jūsų pritarimų, jūsų nuomonių. Investicijos prasidėjo 2014 metais. Reikia, kad neužtruktume ilgiau. Aš manau, kad būtų visiškai protinga, jeigu 2014 metais jau galėtų būti investicijos palaikomas na, komisija. Jau manau, kad valstybės narės turėtų turėti daugiau laiko negu septynės dienas, kurias komisija jiems duoda dėl kad galima būtų taikyti tam tikrą lankstumą ir kada jį taikyti. Kalbama čia apie bent jau tris mėnesius. Aš nežinau, iš kur komisija gavo tas septynias dienas, per kurias jūs turite priimti sprendimą. Žinoma, negalima ministro konferenciją surinkti per septynias dienas. Žinoma, reikia savaitės jiems suteikti mėnesius, tris mėnesius gal. Kalbame apie lankstumą. Na, galima tik tai e, laikytis komisijos e, sprendimų. Vėl kalbame, kad pirmasis ramstis galėtų būti pakeistas antruoju ir priešingai. Komisija paminėjo valstybės narės, kurios e, neturi tam tikrų išlygų dėl antrojo ramščio perkelimo į pirmąjį ramstį. Yra tokių valstybių narių, kurios e, na, dirba daugiausiai pagal antrąjį ramstį. Na, žinoma, turbūt e, yra protinga bandyti e, tiesiog pervesti iš antrojo į pirmąjį, tačiau yra tokių šalių kaip Danija, kuri tik tai 10 procentų turi antrajame ramstyje ir turėtų turėti teisę perduoti į pirmąjį taip pat, bet pavyzdžiui, Bulgarija pas Bulgarijoje, žinoma, žymiai didesnė dalis tenka antrajam ramščiui. Jau mes girdėjome pagėdavimus iš Bulgarijos, kad 2014 metais o, tokie e, perkelimai būtų įmanomi. Taip lieka dar daug labai svarbių a, aspektų, a, kurie dar turi būti spręsti ir tikiuosi, kad tai bus padaryta greitai. Naujosios valstybės narės norėtų naudotis e, senąją sistemą, naudotis 2014 metais, kada nuspręsite, kokie pinigai turėtų būti perkelti. Tada tiesiog kalbėsime, 2017 metais dar turėtų būti tas langelis atviras. Ar vis dar galima bus, būtų tuo metu na, kažkokios e, pataisimus padaryti. Dar vienas dalykas, kuris bus reikalingas, yra tai, kad pavyzdžiui cukrus, vynas, na dėl cukraus jau buvo priimtas sprendimas, kad iki 2017 metų a, pratesimo. Dabar panašiai galvojame ir apie vyną. Aš pats neįsitikinęs dėl vyno bet ko gero gali būti irgi mm, reikalinga tai padaryti. Dar vienas dalykas. Visa bendros žemės ūkio programos reforma. Na, mes čia sakome, kad 2014 metų sausio pirmą dieną jau turėtų būti pradėta, bet, pavyzdžiui, šarinė konvergencija. Šis rytis reikėtų jau pradėti. E, tai 2014 metais neturėtų būti atidėliojama. Na, o tam tikrom valstybėm, pavyzdžiui, Baltijos valstybėms, tai gali būti nepaprastai svarbu. Taigi, jeigu galėtume su šiomis problemomis jau tvarkyti kiek galima greičiau, e, tai jeigu aš gaučiau iš jūsų tam tikrą galimybę mm, prašysit šis informacijos, aš galėčiau per savaitę parengti pranešimą. Na, manau, Paula, kad gale rugsėjo jau tikriausiai būtų galima kalbėti apie darbo pabaigą. Na, ne, nemanyčiau, kad rugsėjo pradžioje tai galima būtų padaryti. Labai ačiū, Albertai. Taigi mes išgirdome apie šitą labai svarbų dosiją dėl įvairių taisyklių taikymo perinamojo laikotarpiu. Na, taigi, taigi mes čia kalbame apie bendrą žemės ūkio politikos reformą. Elizabeth Kostingė, po to visi kiti, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū Albertai už pateiktą pranešimą. Labai svarbus ir sudėtingas klausimas daugeliu valstybių narių, ypač tom, kurios iš tikrųjų daug darbo deda į kaimiškųjų vietovių plėtrą. Manau, kad E, šitas perinamasis laikotarpis, tie metai perinamai laikotarpį turėtų būti kiek galima e, paprastesni, nesudėtingi. Manau, kad reikėtų senasias programas tęsti naujais pinigais. 2015 mm, metų sausio pirmą dieną, tada kaimo plėtros e, šitas programas perkeltume į tiesioginį išmokų sritį. Taigi taip mes tada, tada ūkiai, valdos jaustųsi žymiai saugesnė. Daugelį valstybių narių, žinoma, ir Austrija čia patenka. Labai svarbu, kad investiciniai fondai, kad būtų tiesiog iš, būtų mokami. E, komisija, čia, čia na, jos darbas, jos sprendimai visiškai netinkami Na, praeitą metą taip pat buvo, perinamieji tokie metai, buvo rastas geras sprendimas. Problema ta, kad daugelie valstybių narių ištisus mėnesius, jeigu ne metus, investicinių fondų tiesiog nebuvo išmokų. Daug ūkių laukia naujo finansinio laikotarpio kad gautų šitas išmokas. Manau, kad ūkiams labai svarbu, kad būtų priimtas sprendimas. Na, nepaprastai šitą programą tiesiog visiškai būtų nesunku tęsti, taip kaip jie dirba. Galėtų būti dar ir toks pasiūlymas, kad valstybės narės pačios galėtų numatyti tokias išmokas, tai reiškia valstybė narė pritartų, patvirtintų, na nu, žinoma, laikytis tam tikrų kriterijų šiems metams. Ir tokiu būdu ūkininkai galėtų pateikti paraišką išmokom. Manau, kad galėtume apie tai pagalvoti. Apskritai, tai aš tiesiog uh, pritariu tam, kad būtų rugsėjo mėnesį balsuojama. Manau, kad dabar žemės ūkio srityje didžiausia problema yra nesaugumas, arba saugumo trūkumas. Tiesiog visiškai neaišku, ką ūkiai gaus po šitas reformos. Ir dabar ūkininkai labai suinteresuoti dabar e, gauti pinigų. Taigi, kaip aš sakiau, kad reikia, reikia priimti sprendimą kiek galima greičiau ir balsuoti dėl jo kiek galima greičiau. Ačiū, pirmininkė. De position écrite d'Albert. Na, įtėmė jau raštu pateiktą poziciją. Na, kiek mes girdėjome, daugelis dalykų yra susiję vienas su kitu. Mes girdėjome tai, ką siūlo komisija. Aš tiesiog norėčiau porą žodžių apie tuos a, pasiūlymus. Aš matau, kad a, e, kai, tai, kas susiję su bendraja rinka, su a, tiesiog žemės ūkio, e, bendro žemės ūkio politikos reforma. Čia tiesiog kalbama apie tai, kad prasidės jau iš karto kitais metais. Na, mes galime čia prisiminti ir reglamentą dėl tiesioginių e, išmokų. Reikia tiesiog, kad ir administracija būtų pasiruošusi e, labiau tokiom naujom taisyklėm, ypač kada kalbama ir apie uh, ekologinį ūkininkavimą. Šita reforma jau senai buvo laukiama, jos laukia ūkininkai, todėl a, tiesiog nori, a, kad ta bendroji žemės politika labiau atitiktų jų lūkesčius. Na ir šias reformas pagalba galima tikėtis labai teigiamų permainų. Mūsų dėrybininkai atliko didžiulį darbą trialogo e, metu pirmininkaujant airijai. E, tačiau, e, žinoma, visą reikia dar įgyvendinti, bet mes matome vis didėjantį skepticizmą. Mes turime tiesiog parodyti, kad Europa gali efektyviai dirbti šitoje srityje. Uh, norėčiau pateikti e, tiesiog e, išreikšti tokį pageidavimą, kad e, darytume viską, kad galėtume atliepti ūkininkų, mūsų piliečių lūkesčius. Na, kai kalbame apie tai, ką mes dabar matome bendroje žemės ūkio politikoje, ir tokie dalykai, kuriuos buvo gana lengva įgyvendinti administracinė prasme, o naujos taisyklės dėl atsiejimo. Na, čia nedaug kas buvo pakeista. Kai kurios šalės jau pritarė, kaip reikėtų, kad šitos nuostatos būtų taikomas kiek galima anksčiau. Tos perinamojo laikotarpio priemonės daugiausia susijusios su visais mechanizmais, kurie, kuriais irgi remiasi daugiametė bendroji žemės ūkio politika. Mm, e, manau, kad iš tikrųjų e, reikėtų palikti kai kas spręsti valstybėm narėms, e, ypač kada kalbame apie perskirstimą, sakysime, fondų. Komisija siūlo, kad, na, iš viso tik tai galbūt paviršiumi perbėga. Čia kalbame apie kasmetinius pageidavimus arba tiesiog paraiškas gaunamas iš valstybių narių. Valstybės narės galėtų kai kuriuos klausimus spręsti, pritarti. Čia mes kalbame apie artimiausius programavimo metus. E, kai dėl finansavimo, kuris gaunamas iš Europos e, Sąjungos. Čia aš norėčiau pasakyti, kad arba reikia pat, e, tiesiog parengti visą sąrašą tam tikrų uh, taisyklių, o, ypač tokių, kurios liečia investicijas, ypač tais atvejais, kada jos yra sumažintos. Arba dabartinis programavimas būtų paliktas. Man atrodo, kad reikia stengtis, kad tiesiog kiek galima labiau supaprastinti visas procedūras reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu per šitą periodą e, tiesiog būtų norima investuoti, reikėtų pasižiūrėti, kad neliktų tokio vakumo. Na, svarbiausia, kad nebūtų pakengta Europos įvaizdžiai. Uh, thank you, President, uh, and thank you. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Albertui už pristatymą. Akivaizdu, kad kai kalbame apie naują BŽUP ir kaimo plėtrą, turime užtikrinti, kad visos programos būtų įgyvendinimas ir turime užtikrinti, kad valstybės narės turėtų laiko pristaikyti prie naujų taisyklių. Dėl tiesioginių išmokų. Manau, kad iki 2015 metų pokyčiai, pokyčių nespėsime įgyvendinti dėl deguotųjų aktų reikėtų e, aiškumo įvesti iki lapkričio mėnesio ir nuspręsti, kaip tiesioginės išmokos bus mokamos. Dar vienas dalykas. Galėtumėme priimti sutarimą dėl finansinės disciplinos. Čia galima būtų pasiekti naujo susitarimo, atsižvelgiant į tai, kas uh, finansinės disciplinos laikosi, kas ne. Ir dabar e, lėšų pervedimas iš vieno po ramščio į kitą. Iš ties e, netikslinga būtų turėti dvi skirtingas pozicijas, vienos laikytis dėrybų metu, o kitos, e, kai rengiame paketą. Taigi teikia tikrai nuoseklaus požiūrio laikytis dėrybų metu. Taigi reikėtų stengtis pasiekti sutarimo ir vienbalsiai kalbėti su taryba. Dėkoju, Džordžiai. Luisas, po to Fimo. kolegos. Norėjau pasinaudodamas progą pasiūlyti pagalbą pranešėjui rengiant šį dokumentą dėl BŽUP reformos ir perinamojo laikotarpio dėrybos baigtos pirmininkaujant Airijai, tačiau Mm, kol kas taryba laimė su mumis supritarė ir toliau dėrybos vyksta. Ir dabar turime šį e, perinamą laikotarpio reglamentą. Buvo kalbama apie lėšų pervedimą iš vieno ramščio į kitą ir dėl to dar turime apsispręsti. Dėl to, kad šiuo būtent klausimu parlamento ir tarybos pozicija skiriasi. Mes sutinkame dėl 15 procentų e, pervedimo iš antro ramščio į pirmą. Ir atrodo, kad tarybos griežtas požiūris yra labai nelankstus. Taigi turėtumėme dėrybų metu stengtis aiškiai išsakyti, kokia yra mūsų pozicija. Negali taryba jau būti nusprendusi viena be konsultacijų su mumis. Koordinatorių e, posėdėje nusprendėme, kad rugsėjį stengsimės pasiekti sutarimo dėl kompromisinių sprendimų, bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais ir apsisprendę m, toliau dėrėsime su taryba. Toliau klausimas spalio mėnesį bus svarstomas plenarinėje sesijoje. Lauksime kolegos Desi pranešimo. Taigi dar kartelį, bendradarbiavimas su juo ir su kitais kolegomis, ruošiuos tolimesniems dėryboms. Dėkoju, pirmininkė. dėl 2014 metų reikia palaukti ir pažiūrėti, ar mums pavyks pasiekti sutarimo. Reikia daryti viską, kad ūkininkai neprarastų išmokų. Prasideda nauja finansinė perspektyva ir negalime šio klausimo atidėlioti. Aš pritariu pasiūlytam tvarkaraščiui. tik manau, kad reikėtų numatyti tam tikro lankstumo galimybę valstybėms narėms, kad 2014 metais galima būtų tinkamai išnaudoti biudžeto išteklius. Dėl pakeitimų aš manau, kad reikėtų stengtis siekti kompromiso. Dėkuoju, sako pirmininkas, pritariamas. Ačiū pirmininkė. Iš ties reikėtų pasistengti veikti greitai. Yra. Albertas kalbėjo apie cukraus rinkos reglamentą ir kompromisinės dėrybos su taryba atrodo, kad dėl daugelio punktų pavyko sutarti. Taigi, turbūt prieš pasibaigiant kvotoms turėsime naują sprendimą. jeigu mes kalbame apie bendrą nuomonę nuo mūsų komiteto, reikės galbūt ir naujo dokumento, kalbančio apie e, cukrus rinkos ateitį. Reikėtų kalbėti apie tai, kurie kryptimi e, judėsime ir kaip elgsimės pereinamojo laikotarpio metu. Dėkoju, sako pirmininkas. Daugiau žodžio niekas neprašo ir prieš suteikdamas žodį vėl pranešėjai. Norėčiau uh, suteikti progą pasisakyti komisijos atstovui Nikiar. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Visiškai pritariu tam, kad tai yra labai skubus klausimas. Iki metų pabaigos turime jį patvirtinti, kad suteiktumėme teisinio iškumo ūkininkams, kad jie gautų išmokas iki 2014 metų pradžios. Ir tris svarbiausius dalykus norėjau paminėti. Visų pirma, dėl e, finansinės programos ir e, ramščių. Mes ir perinamo laikotarpio reglamente kalbame apie tai, kad galima pervesti lėšas iš vieno kamščio į kitą, bet kol kas visos nuostatos dėl daugiametės finansinės programos yra lauštinėse skliaustuose, nes kol kas nebuvo pasiektas tarp institucijų susitarimas. Taigi, pereinamo laikotarpio reglamente visus tuos dalykus ir formuluotis reikės pasistengti patvirtinti iki metų pabaigos. Abiejose dokumentuose e, tas lankstumas tarp ramščių jau yra numatytas. Kitas dalykas – kaimo plėtra. Mes čia remiamės senosiomis e, kaimo plėtros priemonėmis, bet kalbame apie naują finansavimą. Tai yra glaudžiai susijęs su e, tiesioginių išmokų administravimu ūkininkai pateikia paraiškas tiesioginėms išmokoms ir plėtros priemonėms. Visiems kitiems dalykams mes nemanome, kad reikia turėti tokį specialų perinamąjį laikotarpį. Manome, kad kaimo plėtros pro Programą reikia įgyvendinti kaip įmanoma greičiau. Nereikia kitiems dalykams numatyti kažkokių tai specialių pereinamojo laikotarpio taisyklių. Reikėtų neatidėlioti įgyvendinimo, reformos įgyvendinimo ir pasistengti reformą įgyvendinti kuo greičiau. Tik labai aiškiai įvardinti tas specifines, tos specifinius dalykus, kuriuos vertinsime atskirai ir kuriems suteiksime ypatingą dėmesį. Ir galiausiai cukrus ir vynas. Nemanau, kad reikėtų numatyti šitame reglamente kažkokių tai papildomų taisyklių perinamajam laikotarpiui. Bus pasiektas politinis sutarimas ir kurį bus galima tiesiogiai perkelti į reglamentą birželio mėnesį. Nemanau, kad reikėtų šio perinamo laikotarpio reglamente numatyti atskirų specialių nuostatų mm, šioms dviems, šiems dviems sektoriams. Dėkuoju, sako pirmininkas, prieš suteiktamas žodį pranešėjai Albertas. Norėjau pasveikinti kolegas iš Elizabeth Jäger Libe komiteto. Ir dabar, naudodamasis progą, suteiksiu žodį Elizabet. Prašau. Dėkoju. Čia susirinko žmonės, kurie turės įgyvendinti uh, politinės reformos BŽUP. Ir atsakydama komisijos atstovui norėjau štai ką pridurti. Mes visi sutarėme, kad šį dokumentą turime patvirtinti kuo greičiau iki šių metų pabaigos. Ar mes turime numatę konkretų tvarkaraštį, kaip mes tai padarysime iki metų pabaigos, nes kol kas iš to, ką aš girdėjau, atrodo, kad požiūrį skiriasi. Mes žinome, kaip viskas gali susiklostyti. Ir ar tikrai viskas buvo apgalvota Mes sprendimą turime priimti šiais metais ir tai turėtų būti prioritetas ir aš jam visiškai pritariu. Dėkoju, Elizabet. O dabar suteiksiu žodį pranešėjų Albert Tess. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Taip, padėtis nėra lengva. Turime parengti pranešimą, bet daug kas priklauso nuo daugiametės finansinės programos. Ir taip, Elizabet, aš manau, kad mums pavyks laikytis tų numatytų datų. Nežinau, ar tu buvai čia posėdžio pradžioje, bet mes tikimės komitete balsuoti iki rugsėjo pabaigos. Išklausęs jūsų, kai kurias mintis įtrauksiu į pranešimą ir manau, kad turime dirbti kartu. bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais, taip pat su kitais pranešėjais, kurie renka pranešimus BŽUP. Iš ties turime parengti reglamentą, kad jau kitais metais ūkininkai galėtų gauti išmokas. Buvo išsakyta skirtingų nuomonių, komisija teigia, kad nauja programa jau dabar gali prasidėti, bet taip pat sakoma, kad ir senoji programa gali tęstis. Taigi šioje vietoje reikėtų ieškoti kompromiso. Kalbėdamas apie priemonės, galiu pasakyti, kad nesutariu arba nepritariu komisijai. Manau, kad komisijos pasiūlymą galima į pranešimą įtraukti kaip nuorodas, su nuoroda į ateitį. Bet kai kalbame apie dabartinę situaciją, reikia užtikrinti saugumą ūkininkams ir patikinti juos, kad jie išmokas gaus 2014 metais. Daugiau, ką pridurti, nelabai turiu, dėl to, kad nereikėtų specialiai minėti cukraus ir vyno, jeigu taip nuspręsime, tuomet aš pranešime jų ir neminėsiu. tuo geriau, vadinasi, galėsiu daugiau dėmesio skirti kitiems dalykams, renkdamas pranešimą. Taigi pasistengsiu ieškoti geriausio kompromiso. Žinoma, be pakeitimų neapsėsime, nes reikės atsižvelgti į daugiametę finansinę programą, bet visa tai bus rugsėjo mėnesį tuomet ir galėsime įtraukti pakeitimus susijusius su daugiametė finansinė programa. Manau, kad parengtas tvarkaraštis yra pakankamai realus. Ir esu įsitikinęs, kad viską pavyks įgyvendinti tinkamai. Dėl to, ką kolega pasakė, dėl to, kad kai kurias priemonės pavyks įgyvendinti per anksti, nemanau, nes mes turime tam tikrų administracinių dalykų. Ir daug kas numatyta yra 2016 metų sausio mėnesiui ir realistiškiausia data galbūt būtų 2016. 15 pradžia tikrai negalime kalbėti apie pankstinimą iki 14 metų sausio. Taigi nekantriai laukiu visų jūsų nuomonių, pasisakymų ir diskusijų šio klausimu. Dėkoju, kolegos, sako pirmininkas, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Pieno gamybos išlaikymas kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiose regionuose pasibaigus pieno gamybos kvotai. Pranešėjas Herbert Doffman. Kolegos, pirmą kartą keičiamės nuomonėmis šią svarbę temą. Kalbame apie pieno gamybą kalnuotuose, augininkamai nepalankiuose ir atokiuose vietovėse. Sunkios sąlygos pieno gamybai tuose regionuose nusipelno mūsų dėmesio nes e, kuotų pabaiga neturėtų tuose regionuose pakengti žemės ūkiui ir pieno gamybai. Suteiksiu tada žodį ponui Des. E, aš labai sprašau, panė pirmininkė, kad grįžtu prie pereito klausimą, užmiršau uh, šiokios tokios informacijos pasakyti. Buvo sakyta, kad BRO nereikės pereinamųjų priemonių. Tai iš tiesų pritariu tokiai nuomoniai. Dėkoju Albertui, o dabar suteiksiu žodį ponui Dorfmanai dėl pieno. E, kaip jūs pirmininkė ką tik ir paminėjote, labai svarbu paminėti, pakalbėti apie pieno gamybą sąjungos kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiose regionuose. Kalbant apie tai, kad pasibaigus pieno kvotoms norime pasiekti vadinamai minkštą nusileidimą, vis tiek turime pripažinti, kad atėjus tam laikui kalnuotose vietovėse ir nepalankiose ūkininkauti vietovėse gali iškilti daug sunkumų. E, ten gamybos kaštai yra daug didesni ir e, tose vietovėse ūkininkaujantys žmonės negali pasinaudoti visomis galimybėmis, kurios prieinamos kitiems ūkininkams. jeigu pagalvosite apie alpinės pievas arba vynmedžiais užsodintas vietovės, tai e, suprasite, kad labai mažai šansų pasinaudoti e, jų teikiamomis galimybėmis pašarai gaminti ir tokiu būdu prisidėti prie pieno gamybos. Tad tai, kas dabar yra siūloma, toms vietovėms atsakymo nepateikia, kai kalbame apie rinkos reglamentavimą, tai pienui nieko naujo nėra siūloma. Aš pradėjau renkti savo pranešimą ir noriu pasidalinti su jumis savo pirmosiamis mintimis. Taigi, Dėl pirmojo ramščio. E, diskutuodami apie reformą, apie tai dažnai kalbėjome. E, yra valstybių narių, kurios laikosi istorinio modelio, m, nustatant išmokas ir tas modelis m, nepalankus tokioms vietovėms. Ir čia e, padėtį e, patobulinti, pagerinti yra sunku, nes atsieta parama ar paramos atsiejimas e, padėtį tik tai pablogins. Mūsų šūkis yra vidinė konvergencija, bet yra tikimybė, kad toms valstybėms narėms, kurios atsies išmokas, e, kurios egzistavo už pieno gamybą, tai atneš nemažų nuostolių. Vadinasi, ta sistema turi ir toliau. Toliau, kalbant apie antrąjį ramstį, e, valstybės narėms ir regionams, kurie vykdo e, kaimo plėtros programas, atsiranda E, specifinių programų galimybė. Kai kuriuose regionuose be jokios abejonės tai gali apsaugoti ir pagerinti e, pieno gamybą atokiausiose ir kalnuotose vietovėse, bet reikia pripažinti, kad tuose regionuose investicijų kaina labai didelė, brangiau kainuoja statyti pastatus ir tai reiškia, kad uh, Reikia pasinaudoti antrojo ramščio galimybėmis, bent jau užtikrinant vienodas sąlygas ūkininkauti. Daugelį kalnuotų vietovių viena iš svarbesnių problemų yra pieno transportavimas į perdirbimo įmonės. Ir čia, pasibaigus kvotoms, padėtis pablogės. nes e, kuo mažesnis ūkis, kuo aukščiau jis yra, tuo didesnių išlaidų prireiks pienui nuvežti į pieno perdirbimo įmonę. Mes e, galvotume, kad galbūt reiktų pagalvoti apie valstybės paramą e, siekiant išlyginti sąlygas, kad bent jau tie ūkininkai galėtų tai padaryti tomis pačiomis sąlygomis. Taip pat e, tiesioginis patekimas į rinką ir tiesioginis perdirbimas tokiuose atokiuose regionuose turi problemų. problemų. Nors e, kalnuotose vietovėse esančiuose ūkiuose dėl turizmo e, tokių galimybių gali būti neblogų. Todėl šitą tendenciją reikėtų paremti. Na ir pabaigai, e, turėtume klausti savęs, ar e, rinkos organizavimas, kaip kad e, minima, minima pakeitimuose, kuriuos trilogo metu, kurie trilogo metu buvo atmesti, bet kuriems buvo pritarta didelė balsų dauguma čia komitete, ar nereikėtų vėl grįžti prie pasiūlymų dėl e, specialių programų e, rinkos paramai, kad e, rinkos santykiai galėtų patobulinami, kad galėtų atsirasti ženklinimas skirtas specialiai kalnuotų vietovių produktams ir racionalinės programos galėtų būti paremtos, kad galima būtų išlyginti tam e, tikrus trūkumus, kuriais susiduria kalnuotas vietovėse ūkininkaujantieji. Tad štai kokios e, mano būsimo pranešimo pagrindinės mintys. Žinoma, tai yra tik tai projektas, lauksiu kolegų pastabų. E, gerai būtų, jeigu jos būtų pateikiamas raštu, kad aš galėčiau bandyti jas įtraukti. E, mano planas e, šia prasme e, toks pat kaip Alberto Desi, kitaip sakant, parengti pranešimą dar iki atostogų, o paskui iškart po atostogų rugsėjo antrą galėtume aptarti jį čia komitete, paskui rugsėjo antroji daly komisija rengia didelį renginį apie pienininkystės sektorių po kvotų pabaigos ir e, aš labai tikėčiausi, kad iki to laiko mes galėtume apsibriežti savo poziciją ir galėtume tada jau išdėstyti savo mintis toje konferencijoje. Ir labai dėkoju kolegoms už paskatinimą. Pirmininkas, dėkoju. E, matau keletas kolegų norinčių pasisakyti ir pirmiausia steiksiu žodį Elizabet. Dėkoju, panė Pirinkė, labai ačiū Herbertui Dorfanui už jo iniciatyvą ir už pasiryžimą imtis šios sudėtingos ryties ir paieškoti sprendimų. E, tose regionuose, apie kurias kalbame, ūkininkai turi turėti galimybę ir toliau užsiimti pienininkystę. E, Ir manau, kad e, mes turime pareigą e, išlaikyti žemės ūkio e, įvairovę, atsižvelgiant taip pat į specialius reikalavimus ir sprendimus, kurie reikalingi kalnuotoms ir atokioms vietovėms. Dėrybose dėl BŽUP reformos mane visada pribloškia e, komisijos, nors visą laiką kvestionuoti e, pieno gamybą kalnuotose vietovėse. Manyčiau, kad e, visa BŽUP tampa absurdiška, jeigu mes numatome tam tikrą ribojimą išmokų, bet uh, E, kalnuotose vietovėse nesugebame surasti galimybių kompensuoti ūkininkams už nepalankęs sąlygas. E, ir kompensuoti už tai, kad tie ūkininkai yra pasirengę ir toliau ūkininkauti tose vietovėse. E, man džiugu girdėti pranešėjo ketinimus Iš tikrųjų yra sričių, kur e, galima patobulinti padėtį, e, suteikti produktams daugiau pridėtinės vertės. Turime atsižvelgti, kad tų aukštos kokybės produktų vartotojai gauna uh, daug pranašumų juos naudojami, egzistuoja didelė tokių produktų paklausa ir neturime užmiršti, kad tuose regionuose tie ūkiai atneša didžiulę pridėtinę vertę tame regione dirbančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms, tiekėjams, perdirbėjams. Tai taip pat yra labai aiškus e, darbo vietų šaltinis e, tokiuose ir kalnuotose regionuose. Tad matyt pranešime šito reiktų neužmiršti. O kalbant apie didesnę paramą ar specialią e, paramą pateikiant e, šios produktus į rinką, manyčiau, kad e, išsakyta mintis ir labai gera. Ir e, kokybės ženklas e, produktams, kurie pagaminti kalnuotose vietovėse, taip pat yra gera mintis, kurią reikia toliau plėtoti. Aš džiaugsiuosi galėdama prisidėti prie šio pranešimo, o kol kas dar kartą dėkuoju ponui Dorfmanui už jo iniciatyvą. Dabar e, žodis e, Martinui Hošlingerai, o po to ponui Egniu. Dėkoju pirminkė. Manau, kad Herberto Dorfmano pasiūlymai yra labai geri, tačiau yra vienas dalykas, kurio jis nepaminėjo. Dėrybose, kalbant apie pieno paketą ir kalbant apie BŽUP reformą apskritai, išaiškėjo, kad nei taryba, nei komisija neketina taikyti ypatingo požiūrio specialaus požiūrio šitoj srity. E, jiems netrodo, kad reikėtų mums e, šiokių tokių gairių rinkai. Ir šiuo metu e, menkiau palankiose regionuose pagal dabartinės sąlygas be paramos pieno ūkiai tiesiog negali išlikti. E, taip pat kalbant apie kalnuotus regionus, e, yra tam tikras skirtumas tarp e, šiaurės ir pietų. Viskas, tarkime, priklauso nuo to, ar ten auga kukurūzai ar ne. Čia netiek kalba apie tai, kur tie gyvuliai laikomi. Na, o kalbant apie, sakysime, kalnų pieno reklamą, tai ne, ne vien e, apie Alpes turėtume kalbėti, yra tokių alternatyvų ir Vokietijoje. Bet jeigu nebus specialių išmokų, tai ta problema tampa labai brangi. Tad diskusijoje neturime to užmiršti. Ir e, taip pat rugsėjo mėnesį per diskusijas, per minėtą konferenciją, diskusijas su komisija. Turime to neužmiršti. E, pono Danton e, pakete turi būti atitinkamos e, nuostatos. Reiktų pamastyti, ar nereikėtų apskritai pamastyti apie truputį kitokią pieno rinkos kryptį. Vis dar yra nemažai dalykų, kuriuos turėtume aptarti. E, niekas negali uždrausti toliau plėtoti Danton požiūrį. Turime tuo pasinaudoti. Dėkoju, e, ponas Agnių. Dėkui, pirminkė. Visoje Europoje ir e, Britų salose susidurime su uh, problema, su dilema, kai e, atskiri ūkininkai bando prastomis sąlygomis vis tik uh, užsiimti pieno ūkių. E, rinka nuo jų vis tolsta, jie plėstis daugiau nebegali, negali savo turimuose žemėse auginti daugiau pašarų, vadinasi, turi remtis e, dirbtiniais pašarais. E, e, Sunkvežimės juos atvežti sunku, sunku išvežti pieną, tai atsitinka du ar tris kartus per savaitę tik tai. Tad jeigu iš tikrųjų galvojate leisti pinigus tiems dalykams, tai reikėtų sąžiningai paprasčiausiai pasakyti, E, sukurkime fondą, kuris leistų tiem žmonėms atsisakyti pieno ūkio ir užsiimti, pavyzdžiui, avininkystę. E, avininkystės produktai šiuo metu yra paklausus, e, o be to kalnuotose vietovėse avininkystė yra palankus verslas. E, klimatas tam yra palankus, aš manau, kad į tą hmm, dalyką reikia pažvelgti visiškai naujai. E, pieno ūkis e, yra intensyvus ūkis, nebegalime į tai žiūrėti kaip e, kad praeitie. Negalime gyventi praeitimi. Dėkuoju, panoj Agniu, Brita. Dėkui, pirminkė. Kalnuotose vietovėse iš tikrųjų pieno ūkininkai susiduria su papildomomis išlaidomis, su tam tikrais pribojimais, nes e, nebeina kalba apie paprastą pieno gamybą, reikia taip pat išlaikyti ir kraštovaizdį, vaizdį E, apie turizmą ir aš manau, kad e, mąstyti apie naujas galimybės kaimo plėtros rytyje yra, e, yra gera mintis galvoti apie tam tikras subsidijas kurios leistų bent jau iš dalies įveikti tų regionų trūkumus. Galbūt tie produktai sunkiai gali konkuruoti rinkoje, bet jie neša tam tikrą pridedamąją vertę. Pavyzdžiui, kraštovaizdžiui. Na, e, o už kraštovaizdžio išsaugojimą reikia tam tikros paramos skirti. Aš manau, kad bendrasis požiūris į uh, E, pieno gamyba tuose regionuose yra tinkamas. Gal e, reikėtų kažkaip tiksliau apibriežti tų, tų regionų e, charakteristikas, akcentuojant ne vien tik tai negatyvius dalykus. E, e, kai kuriuose Vokietijos regionuose vargu ar e, reikia e, galvoti apie specialias priemonės kovai su e, avalanšais, grių, kalnų griūtimis. Reikia taip pat atsižvelgti į problemas kylančias dėl vandens, stokos, Taigi kraštovaizdis kalnuotose vietovėse yra svarbus elementas, ypač e, pritraukiant turistus. Tad agro turizmo elementas turėtų būti stiprinamas. Turime panaudoti tų regionų pranašumus. Dėkoju Brita Sikirieski, o paskui Kaplasantos. Dėkoju. Man atrodo, kad e, reikia paieškoti tam tikrų ekonominių pranašumų ir e, grįžtant prie to, ką sakė ponas Agnių. Net jeigu ir būtų taip, kaip jisai sako, vis tiek e, turėtume tiems žmonėms kalnuotose vietovėse pateikti tokią informaciją iš anksto. Tačiau aš e, palaikau daugumą kolegų ir kalbant apie E, pieno gamybą po to, kai baigsis e, kvotos, Tai e, ši problema išspręsta pieno pakete, o dabar mums tiesiog reikia tam tikrų smulkmenų, pratesiant šį paketą. Tad labai gerai, kad turime šį pranešimą ir kad ši tema yra akcentuojama. Pieno gamyba kalnuotose vietovėse yra visų pirma susijusi su mažais ūkiais. Tai yra labai svarbu. Eina kalba apie tam tikro gyvenimo būdo išlaikymą, e, tokių ūkių išlikimą. Tad e, sąsajos su pieno paketu čia yra labai svarbios ir mes neturime gėdytis keldami šį klausimą, nes, e, nes ne visi sakė, kad sprendimai jau priimti ir turės jau būti įgyvendinami. Tačiau aš e, manau, kad tas minkštasis nusileidimas kabutėse turi tapti tikrovę. Tad e, šios problemos kėlimas, kai baigėsi, eina į pabaigą mūsų diskusijos reforma, leidžia mums pasakyti, kad iš vienos pusės šiek tiek vėluojame, antra vertus galime sakyti, kad geriau vėliau negu kad niekad. E, e, yra galimybė dar paieškoti antrajame ramstyje galimybių paremti šį sektorių. Taip pat turėtume ir savo mąstymą šiek tiek pakeisti, e, kuomet galvojame apie tų žmonių paremimą iš nacionalinių šaltinių. E, jie ūkininkauja labai mažose ūkiuose Ir e, iš tikrųjų rink, padėčiai rinkoje jų įtaka yra labai maža. E, jie tiesiog tenkina vietos poreikius, gamina turistams ir taip toliau. E, importo rinka čia ir labai maža, visiškai neženkli, todėl e, tikrai tose, tose e, srityse mes turėtume leisti tam tikrą valstybės paramą. Žinoma, e, Komisija visą tai turėtų prižiūrėti, atver, neturėtume atverti akis e, konkurencijos žlugdymui, bet turime būti lankstos. Turėtų būti tam tikros paramos ar e, pieno transportavimui ar perdirbimui. Tai svarbu. Tokia parama bus e, labai svarbi išlaikant tokią gamybą e, kalnuotose vietovėse, daug įvairiausių e, veiklų e, ir turizmas ir tam tikrų produktų gamyba, tai yra tam tikro gyvenimo būdo, kultūros pasireiškimas. Todėl mums reikia apie tai diskutuoti. Gerai, kad darome tai šiandien, e, gerai, kad e, kalbėsime apie tai ir toliau, kai e, kalbėsime apie ekologinę gamybą, ypač atsižvelgiant į mažų ūkių problemas. Bet apie tai turime kalbėti dar iki tol, kol reforma nepasibaigė. Dėkuoju, pane pirmininkė ponas Kopulas Santos. E, trumpai noriu pasakyti savo vardu, bet taip pat e, ir e, pono Alvešo, kuris yra šešėlinis pranešėjas, iš mano frakcijos vardu jis negali šiandien dėl ankstesnių įsipareigojimų dalyvauti posėdėje, bet ir jis ir aš visada reiškėme savo susirūpinimą dėl rekomendacijų pieno sektoriui, e, tame tarpe ir turi rekomendacijų, kurios kyla ir e, BŽUP reformos. E, eina kalba apie kalnuotus, atokiausius regionus ir ūkininkavimų nepalankius regionus. Mane šiek tiek nuramina tai, kad ponas Dorfmanas rengia šį dokumentą, nes jisai žino, kokios problemos atsiras, e, kai nebeliks e, kvotų. E, mano šalis turi Azorų salas, kuriuose gaminame trešdalis viso Portugalijos pieno. Ir kai žiūrime į tam tikras pondantum, siūlomas alternatyves priemonės e, po to, kai kvotos nustos galioti, tai man kelia didelį susirūpinimą. Aš laukiu komisijos studijos, kuri pasirodys rugsėjo mėnesį. Ir tikiuosi, kad draugė su pono Dorfmano dokumentu mes atrasime tam tikrą sprendimą, kuris leis sušvelninti žalą kai kuriems iš skurdžiausių ir ūkininkavimui nepalankiausių regionų ES. Antraip e, juos ištiks katastrofa, jie iš vis turės apleisti ūkininkavimą ir iš tikrųjų mūsų kraštovaizdis nuo to tik tai ištuštės. Aš lauksiu pono Dorfmano dokumento ir sprend, galimų sprendimų. Ponas Nikolas. Dėkuoju, pirmininkė. E, turbūt nieks nebejoja, kad e, pieno pramonėje apskritai kyla e, problemų dėl neužtikrintumo, žiūrint į ateitį, kai pranyks kvotas, pradės veikti nauja sistema. Aš pamenu, koks buvo gyvenimas iki kvotų ir atsimenu, kaip e, ūkininkai e, kumščių trankė mano stalą ir sakė, kad kvotos sugadins jų gyvenimą ir, ir e, privers juos mesti ūkininkavimą. E, Mastau apie tai, nes e, pereitais metais mes turėjome galimybę nuvykti į pono Dorfmano e, regioną, paskui Elizabetos regioną. Ta, ta mm, išvyka buvo labai naudinga, pamatėme e, konkrečias problemas konkrečiose regionuose ir e, esu tikras, kad visi e, regionai Europoje, tame tarpe ir mano paties regionas, e, e, turi apsispręsti, e, kam e, jis yra tinkamiausias, ar e, avims, ar galvijams, ar dar kam nors. Ir čia vienas iš sunkiausių dalykų bus atsakyti, ar tai žemės ūkio problema, ar socialinė problema, ir kaip reikia jas spręsti. Tiesa ta, kad ko gero nėra lengvų sprendimų bet kuriuo atveju. Aš e, supratau pono Dorfmano pasisakymą, net jeigu jis kalbėjo ir e, vokiškai, kai jisai sakė, kad e, reikia siekti vadinamojo minkštojo nusileidimo. Aš pamenu pavyzdžius iš praeities, esu girdėjęs jau tokių kalbų, Tai buvo sakoma pristatant e, pieno paketą, bet e, prisimename, kad e, tas paketas buvo sutiktas ne vienareikšmiškai. reikšmiškai. E, todėl e, mums reikia pagalvoti apie rugsėjo mėnesio diskusiją, nors ir nežinome tiesą sakant, apie ką diskutuosime. E, kalbant apie BŽUP reformą, aiškus yra vienas dalykas. Komisijai niekada neturi būti leista ir toliau mums pasakoti, kad pieno sektoriuje mm, nieko blogo nėra Tuo tarpu mes puikiai žinome, kad iki komisijai pradedant veikti du metus e, šis sektorius susidūrė su didžiulėmis problemomis. Ir tas dėlsimas tiesiog e, pieno ūkininkų padėtį smarkiai pablogino. E, dabar, kai e, pieno paketas patvirtintas, kaip BŽUP reforma patvirtinta, komisija vis dar neturi jokių ketinimų padėti žmonėms ūkininkaujantiems tuose regionuose. E, kitas dalykas, kurio nenorėčiau matyti, tai nesupratimo, kad norint išlaikyti žmonės ten, kur jie dabar yra, e, reikės mokėti tam tikrą kainą. Čia mums reikia prisimti atsakomybę, nežinau, kaip mes e, išspręsime šią problemą, tačiau jeigu e, tuose regionuose ir toliau tušties ūkiai, tai e, tikrai bus didelė gėda, jeigu leisime jiems išmirti. E, Gerai, kad panas Dorfmanas tą pranešimą rengia. Mes e, svarstydami pieno paketą visada pripažinome, kad e, atokiuose regionuose ir kalnuotose regionuose jis atneš didelių sunkumų. Žinoma, šiame etape aš kol kas sprendimo negaliu pasiūlyti. Ginės. Ačiū. Pirmininkė. Aš kalbu savo kolegos Pakino vardu. Jisai atsiprašo, kad negalėjo šiandien čia dalyvauti. Turi ankstesnių įsipareigojimų ir negalėjo grįžti, atvykti iš Suomijos laiku. Jau 15-16 metų aš užsiimu kininkavimu, jau 7 metų meldžiau karves. Tai ir aš labai gerai matau a, tas problemas, su kuriomis susiduria ūkininkai, norėdami uždirbti iš pieno sektoriuje. Na, Suomijoje a, dėl, čia susidurima su didžiulėmis a, išlaidomis, a, da kalbama apie pašarus. A, Tai yra vienas iš tų dalykų, kuriuos mano kolega Vika norėjo iškelti. Čia mes kalbame apie pieno gamybos ateitį. Taip pat kolega Sakov taip pat norėtų pasveikinti tai, kas yra padaryta, taip pat numatyti įrankius, kurie galėtų padėti patenkinti poreikius. Na, mano Junktinės karalystės kolega a, taip pat kalbėjo, kad ta, taip, mes tai tiesiog, na, keisti labai planai. Atrodo, kad Suomija visiškai pieną negali gaminti. Aš negalėčiau to priimti. Galima užtikrinti, kad ir ateityje turėtų būti a, teikiama parama pieno gamyba, nei kiek nemažiau svarbi negu buvo anksčiau. Na, žinoma, nes nepamirštame ir aplinkos, aplinkos auginių dalykų, kurie sus taip pat susijęs su šiuo sektoriumi. Bet a, vėl niekada negalima, niekada ne, mes nesitikime, kad viskas vyks visada vienodai. Gali labai didelis, dideli pasikeitimai gali būti. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, jog pieno gamyba galės išlikti konkurencinga, bet to negalės būti, jeigu nebus teikiama ir toliau parama šitam sektoriui. George. Maren. Na, norėčiau tiesiog pradėti nuo to, kad aš dabar jaučiuosi šitame mūsų posėdėje kaip ūkininkė tiesiog. Na, dabar suprantu, kad mūsų darbas tik prasideda. Na, mes čia kalbame apie perinamą laikotarpio priemonės, apie daugiametę finansinę programą. Na, Herbertas ir Elizabeth, na, tiesiog kviečia mus atkreipti dėmesį į tam tikrus svarbius dalykus. Taip, yra regionų, į kuriuos reikia atkreipti didesnį dėmesį ir visą, ką mes galėtume padaryti, padėdami Herbertui renkti šitą pranešimą. Uh, turėtume būti pasiruošę dirbti. Taip, norėčiau. Na, man atrodo, kad a, tiesiog čia buvo nelengva būdiškai pasakyta, bet su didelė pagarba jiems, kad vis dėlto galbūt reikėtų padėti ūkininkams, jeigu jie pasitraukia iš šito sektoriaus, pasitraukti oriai. Na, galbūt, kaip mes kalbame jau apie šias problemas, kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką, e, reikia atkreipti į tai dėmesį. Ta iniciatyva, Herbertai, reikėtų turbūt palaikyti. Na, svarbu ir tai, ką galvoja ūkininkai, kokia jų nuomonė. Taip, mums reikia kad gyvenimas suaktyvėtų šitose regionuose. Na, aš tiesiog lauksiu jūsų pranešimo ir kiek galėdama, žinoma, pasistengsiu padėti. Ačiū. Agnai, ačiū už galimybę, kad leidėte vėl pasakyti. Jūs ne visiškai sąžiningai kalbate vieną. Taip, aš pasakiau pasitraukti iš ūkininkavimo oriai. Aš pabrėžiau šitą žodį. Uh, Tai tiesiog čia yra liktai pagalba ūkininkams. Gerai, taip, man atrodo, dabar suprantame, Albertas. Labai ačiū pirmininkė. Na, norėčiau pasakyti, kad dalykai nėra tokie paprasti daugelį regionų. Negalima pakeisti karvių tiesiog keletų avių. Karvės yra tiesiog ir aplink, aplinkos dalis. Taip pat pritariu, ką sakė Elizabeth. po 1949 metų ypač. Taip. Laikėme karves ir užsiemėme dar ir kitokią veiklą. Ir aš pasakiau, kad jeigu jeigu mes pasiūstume jį dirbti ten lankose. Tai tada jis pamatytų skirtumą. Mano regione viskas visiškai kitaip ir man labai malonu išgirsti daugelio žmonių pritarimą. Ypač, kada kalbame apie tuos labai atokius regionus. smulkus ūkininkai galėtų gauti paramą iš antrojo ramščio. Aš nežinau, ar tai čia reikėtų kalbėti apie konkurencingumą iškraipimą, norint išlaikyti pieno sektorių. Negalvoju, kad jeigu mes jiems padėsime, kad jie tiesiog iškreips visą e, pieno sektoriaus rinką. jeigu 60 centų kompensacija, ar kiek ten išeina, na, kokie ten bebūtų skaičiai. Man atrodo, kad tai tuose regionuose tikrai reikėtų išlaikyti tradicinę pieno gamybą. Man Na, tiesiog noriu padėkoti pranešėjui, kad jis iš tikrųjų žino, apie ką jisai kalba. Martinas, tada Albertas. Norėčiau pabrėžti tą faktą, kad kad e, nėra per daug žmonių dirbančių tose regionuose. Antrasis ramstis nėra problema. Na, buvo sumažintas finansavimas, ypač Vokietijoje. Reikia vėl injekciją pinigų padaryti. Ką iš tikrųjų galima daryti, ko imtis, kad išlaikytume ūkininkavimą, pieno sektoriaus ūkininkavimą. Visiškai aišku, kad reikės e, rugsėjo mėnesį dar diskutuoti šiais klausimais su komisija ir kalbėti apie antrąjį sektorių, apie finansavimą iš antrąjį sektorių, tiesiog, kad išlaikytume šitą sektorių. Daugiau šiuo metu nenoriu nieko pasakyti. Ačiū pirmininkė, sako Robertas. Išgirdome daugybę a, siūlymų, bet galėčiau a, prisiminti, kad buvo sakyta, žinoma, kalnuotose vietovėse ūkininkai susiduria su daugeliu problemų, kada rinkos priemonės yra dėgiamas jos gali būti taikomos ne tiesiog visas regionas Europoje. Kada aš kalbu apie pieno produktus Europoje, pieno produkciją, jeigu kalbam apie priemonės, kokias jūs minėjote, tai liečia žmonės turinčių didelis ūkius, o nesmulkius ūkininkus. Na, vėlgi e, reikia kalbėti ne apie galbūt konkrečias kažkokias e, situacijas, bet apie bendresnius dalykus, tai yra tokias vietovės, kalnuotas vietovės. Taip, reikia suteikti jiem galimybę tvarkyti su problemomis, padėti jiems spręsti problemas. Jau praeitais metais mes kalbėjome apie tai, kad organizuosime misiją į tokia misija būtų buvusi labai naudinga. jeigu pasižiūrime, kas dirba tokiuose regionuose, dažniausiai tai jauni žmonės. Na, o kai kalbate apie žemės pardavimą, kad išgyventų, nemanau, kad tai problemos sprendimas. Ačiū visiems. Manau, kad reikia mum tęsti, perėti prie paskutiniojo mūsų programos punkto, nes liko kelios minutės, po to reikės išeiti iš salės. Devintasis darbo atvarkos klausimas – keitimasis nuomonėmis dėl 14 metų finansinių metų ES bendrojo biudžeto. Turbūt žinote, kad komisija paskelbė biudžeto projektą 14 metams ir tai yra biudžeto svarstymo procedūros pradžia. Trys pagrindinės ES institucijos sutarė birželio mėnesį dėl daugiametės finansinės programos, kuri patvirtinta vadovų tarybos vasario mėnesį priimtą sprendimą. Ir Strasbūrė taip pat dėl to sutarėme praeitą savaitę. Taigi, daugiametėje finansinėje programoje BŽUP yra viena iš dalių ir buvo padaryta ženklių sumažinimų. 2014 metų biudžetas, pirmasis daugiametės finansinės programos biudžetas bus mažesnis, maždaug 5 procentais. Pagal finansinį disciplinos mechanizmą, kaip komisija paskelbė kovo mėnesį. Taip pat biudžeto projekte siūloma mažinti ir lėšas ir kitas, kitoms priemonėms. Tai yra kaimo plėtrai ir rinkos priemonėms. Antrojo ramščio atveju um, taip pat yra siūloma kuklesnės išmokas taikyti. Pasiūlymus pakeitimams galima teikti iki Liepos 22 dienos 12 dienos. O dabar suteikiu žodį kolegijai Dančink. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Vieną visą mėnesį laukėme ir birželio 27 dieną visos trys pagrindinės institucijos paskelbė sutarusios dėl daugiametės finansinės programos. Ir tik dabar gauname um, biudžeto projektą. Ir kaip jūs minėjote, jeigu mes lyginsime komisijos pasiūlymą ir tarybos susitarimą, mes matome, kad mažinamos lėšos nuo 3,4 procento, kai kalbame apie bažaupą. Jeigu lyginsime 7-13 metų biudžetą su 14-20 minus 11,3 procento, tai kaip kai jūs jau sakėte, ponė pirmininkė, labai ženklus sumažėjimas. Kalbant apie 2014 metų biudžetą, mokėjimų kreditai mažėja 2,3 procento, jeigu lyginsime biudžetą 2013 metų. Taigi, Kaip jau minėjote, laiko turime nedaug ir detaliai aš nekomentuosiu, tik norėjau paminėti štai ką. Visi ūkininkai žiūri Europos parlamentą ir į mūsų komitetą laukdami sprendimų. Ir šiais pereinamaisiais metais labai svarbu, kaip mes elgsimės. Mes turime aptarti išsamei šį biudžetą komitete ir kartu turime nuspręsti, ką daryti tam, kad galėtumėme atsakyti tiems žmonėms, kurie mūsų prašo pagalbos, kurie prašo nemažinti biudžeto. Rytoj susitiksiu su pranešėjų rengiančių pranešimą ir taip pat pranešiu jums apie ką kalbėjomės ir kas vyksta dėrybose dėl 14-20 metų biudžeto. Kaip matote, pakeitimus galima teikti iki Liepos 22 dienos. Turime 16 pavyzdinių projektų. Šioje srityje 5 nauji, 11 senų. Dėkuoju kolegijai Tarčilą, sako pirmininkas. Jei nėra daugiau norinčiųjų pasakyti, yra. Pone Liulė, prašom. Aš norėjau paklausti. Buvo sakoma, kad biudžetas yra mažinima, mažinamas ir kad reikia rasti išeitį, bet tai kokią mes galime rasti išeitį, jeigu nėra pinigų? Džordžiai, gal tu ką nors pasiūlysi? Jei krizės nebus, tai kitais metais gausime daugiau pajamų ir galėsime atkurti e, prieš tai buvusi biudžeto lygį. Tokia gali būti viena iš išeičių. Ne, bet juk tai nerimtas pasiūlymas. Mes turime rasti išeiti, bet kurgi jie. Aš nematau. Galima prašyti daugiau pinigų, bet tai niekada nebus išeitis. Taigi galbūt nereikėtų kalbėti apie išeitis. Juk negalime ūkininkams pasiūlyti išeičių, kurių nėra. Mm, Steiksiu žodį kolegai Aldo Longo, galbūt jis ką nors pasiūlys. Dėkuoju, pirmininkė. Žinome, rasti išeitį yra sunku. Nėra jokios stebuklingos formulės ar recepto, bet galime apsvarstyti komisijos pasiūlymą. Ir aš norėčiau du pagrindinius dalykus paminėti, nes žinau, kad nebeturime daug laiko. Visų pirma, norėjau pabrėžti tą naują, tą naujieną arba tą naują situaciją, kurioje atsidūrėme. Taigi, pirmą kartą kalbame apie tai, kad e, nėra nustatytos lubos Taigi taip pat turėtume atsižvelgti į finansinės disciplinos dalykus ir tai šie du parametrai yra svarbu biudžeto supastymo procedūros dalis. Daugiau apie antrąjį ramstį – kaimo plėtrą. Reikia suderinti viską su daugiametė finansinė programa – O dėl išmokų komisija labai griežtą pasiūlymą pateikė. Du tūkstančiai 2013 metų pakeistas biudžetas yra visiškai priimtas ir matome, kad išmokų lygis yra labai aukštas. Jeigu mes palyginsime um, situaciją 14-20 metais su padėtimi prieš tai buvusiame programavimo laikotarpyje matome, kad negalime uh, mm, iš anksto sumokėti būsimoms programoms, ko nesumokėjome prieš tai buvusio laikotarpio išmokų. Taigi padėtis labai įtempta ir sudėtinga. Dėkoju kolegai Longo, nors išeities ar gerų žinių jis nepateikė. Bet turbūt nedaug ką ir galime padaryti. Praeitą savaitę didelė dauguma mes pritarėme susitarimui su komisija ir taryba. Ir turbūt teks palaukti ir dirbti remiantis tuo pagrindu, kurį turime. Jeigu pranešėja nebenori pasisakyti, tuomet baigsime. Kolegos. Posėdis baigtas rytoj, susirinksime 9 val. ryto, turėsime ministrą iš Lietuvos, ateikite laiku. Gero vakaro.